paskutinį etapą. Dėkoju kolegoms už tai, kad man padėjo renkti šį pranešimą, už pakeitimus, kuriuos atsiuntėte. Mes jį parengėme keletą kompromisinių pakeitimų ir toliau dirbsime kartu ir nagrinėsime šį klausimą draugiškai. Mes esame parengę šešis principus, pavyzdžiui, direktyvos apriepties iš plėtimo, dėl apibriešties, kas yra tas asmuo pranešantis apie teisės pažydimus, ar tai yra darbuotojas, ar šeimos narys, ar žurnalistas, ar dar kas nors. Dar vienas principas - Europos mechanizmas apsaugantis tokius asmenis. Toliau hierarchijos panaikinimas, galima kreiptis tiesiogiai į žiniasklaidą arba atsakingas institucijas, nesilaikant hierarchijos anonimiškumo principas, jeigu asmuo to pageidauja, ir išplečiama direktyva į viešasis, viešosiamis ir pusiau viešosiamis organizacijomis. Mūsų pakeitimai sustiprina mūsų pozicijas. Pavyzdžiui, pirmoji, antroji pastraipa yra tokia. Pakeitimai, kurie buvo pateikti, irgi yra toje pačioje dvasioje, tai yra apsauga, pasitikėjimus, sustiprinimas asmenį, kuris praneša apie pažeidimus. Ir taip pat vėl tos organizacijos, viešosios ir pusiau viešos organizacijos, kurios yra įtraukiamos į direktyvą. 13 straipsnis taip pat yra susijęs su pakeitimais. Ką daryti, kai yra toks pateikiama tokia informacija, kaip galima apsaugoti asmenį, kuris informaciją pateikė. Mes į šį klausimą žiūrim atvirai ir tikimės, kad su šešėliniais pranešėjais rasime kompromisinių susitarimų galimybių. Ir aš jau dabar džiaugiuosi mūsų būsimų bendradarbiavimų su šešėliniais pranešėjais ir kitais komiteto nariais kad šis nuomonės projektas būtų kuo greičiau ir kuo sėkmingiau ir kuo didesnėje kompromisinėje dvasioje parengtas. Ačiū. Dėkojame ponui Silikijotis. Dabar pasisakys ponas Bekė iš EPP. Ačiū pirmininkė. Aš esu šešėlinis pranešėjas ir atsiprašau mūsų šešėlinio pranešėjo, atsiprašau, aš nesu šešėlinis pranešėjas, atsiprašau mūsų šešėlinio pranešėjo, nes jis turi kitų įsipareigojimų ir negalėjo dalyvauti. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Silikijotis už tai, kad parengė šią nuomonę, šį nuomonės projektą. Aš paminėsiu tik tai keletą punktų, kuriuos noriu pakomentuoti, kur pateikiau pakeitimų. Norėčiau pasakyti, kad iš principo mūsų, ši, mūsų šis dokumentas tenkina, mes Manome, kad yra ir nemažai teigiamų pakeitimų pasiūlyta kitų kolegų ir aš pats esu pateikęs vieną kitą pakeitimą, kurie mano galva patobulina šį tekstą. Esu pateikęs daug pakeitimų, kurie nori tekstą šiek tiek sušvelninti, padaryti jį mažiau preskriptyvų, mažiau būtų vardinami pažeidimai ir panašus atvejai. Tam, kad ne išmestume tam tikrų svarbių elementų. Tai yra 69, 71 ir 79 pakeitimai. Mano asmeninė patirtis su šia tema rodo, o aš jau esu buvęs pranešėjas šiais klausimais ir susidūręs su asmenimis pranešančiais apie teisės pažeidimus, paži Taigi esu įsitikinęs, kad reikia papildomų apsaugos mechanizmų, papildomų saugiklių tiems asmenims, kurie praneša apie pažeidimus labai aukštame lygmenyje. Tada reikia tuos asmenys apsaugoti, nes asmenys, kurie praneša apie korupciją, apie pažeidimus, yra labai svarbus ir jie turi būti saugomi, nes kitaip mes negalėsime užtikrinti atskaitingumo, vyriausybių atskaitomybės. Taigi visoje direktyvoje turi būti papildomų saugiklių šiems asmenims. Sakysim, galimybė pranešti tiesiogiai teismui. Ir kiti panašus sustiprinantis mechanizmai valstybėse narėse galėtų užtikrinti kad nebus, neatsitiks taip, kad asmuo, kuris praneša apie teisės pažeidimus, turės būti saugomas tos pačios institucijos, kuri, apie kurią jisai savo informaciją pateikė. Tokie pakeitimai yra labai svarbus. Aš labai džiaugiuosi, kad galėsiu bendradarbiauti su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais artimiausių metų, tobulinant šį tekstą apie asmenis, kurie praneša apie sąjungos teisės pažeidimus. Noriu padėkoti pranešėjui apie labai puikų bendradarbiavimą lygi šiol. Ačiū. Dėkuoju, dabar sutikiu žodį Italitė Čen. Socialistų frakcijos vardu kalbėsite. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyjei kolegos. Per vasaros atostogas e, ištyrinėjau pakeitimų pasiūlymus ir džiaugiuosi, kad kurios e, frakcijos E, sutinka su taikymos ryties išplėtimu ir komisijos pasiūlymas, juk, kaip žinome, e, apima tik tai pranešimo teisės tam tikrose teisės, e, Europos, Europos Sąjungos teisės aktai susijusiose srityse ir aš manau, kad reikia išplėsti ir vidaus rinkos apsaugą, ypač kalbant apie darbo sąlygas, apie darbo, darbuotojų teisės. Taip pat E, norėčiau matyti, jog yra išplečiamas ir, ir taikymos rytis yra išplečiama, kalbant apie darbuotojų, e, tų darbuotojų teisės, kurios, kurie e, dirba darbos, ne, neįprastomis darbo sąlygomis ir tai turėtų apimti, tos teisės turėtų apimti ir jų šeimos narius. Ir džiugu ir tai, kad Ample pateikė savo pranešimą savo iniciatyvą ir